lygti su Briuseliu, Strasbūras turi tą pranašumą, kad jis yra daug arčiau Vokietijos. Todėl lengviau rasti alternatyvių transporto maršrutų negu, pavyzdžiui, iš Briuselio. Ačiū, ponai. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Primenu Jums, kad daugiau informacijos galite tikėtis rytoj iš ryto ir trečiadienį iš ryto. Posėdžio įvykusio E, Strasbūre anksčiau protokolas yra paskelbtas, ar yra pastabų, ponas Golnišas? Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu kalbėti pagal 122 straipsnį. Dėl protokolo 5.2 punkto. Pagal 145 straipsnį aš noriu padaryti asmenį pareiškimą. Buvo patvirtintas svarbus, svarbi rezoliucija, kuri pasmerkė Prancūzijos vyriausybę vykdančią Romų stovyklavičių e, panaikinimą. Nepaisant tos rezoliucijos svarbos, dėl jos nebuvo balsuojama vardiniu būdu. Aš pats ir mano politiniai draugai buvo aiškiai mažuma balsavusi prieš šią rezoliuciją, e, smerkusi Prancūzijos vyriausybės veiksmus. Ta mažuma buvo 245 nariai. Mano kolegos Odi ir Matijo teigia, kad jie balsavo už rezoliuciją, kuri smerkia Prancūzijos vyriausybę. O ta klaida iš tiesų pavirto oficialių melų. Ir Tuo pasinaudojo Pieras Lelų. Pieras Lelušas. Per e, balsavimo pasiaiškinimus, e, man bandant pasipriešinti pono Svobodos pakeitimui, e, man nepavyko įtikinti jūsų, kad būtų balsuojama varnių būdu, tai prieštarauja visoms visai prastai tvarka. EPP frakcija pasistengė nuslėpti susiskaidimą savo gretose. Pone Golnišai, užteks. Pirmininkas nutraukia kalbėtoje. Labai ačiū Jums už pastabas. Ponios ir ponai. Kaip aš suprantu, tai buvo pastaba susijusi su protokolu ir, ir asmeninis pareiškimas. Kaip aš suprantu, buvo kalbama apie asmeninę, pateikta jūsų asmeninė nuomonė. Ar yra daugiau pastabų dėl protokolo 9 rugsėjo posėdžio protokolos, tokiu būdu yra patvirtintas. Ponios ir ponai, turiu daugiau jums informacijos.